Mes chers collègues. Mėly kolegos, pradedame darbą ir prašau visus laikytis tylos. Šiandien ir rytoj vyksta svarbus posėdis e, svarbus balsavimas ir iš tiesų ir pradėsime nuo balsavimo šiandien. prieš pradedant dirbti pagal darbo tvarkę, prašau visus laikytis tylos ir noriu patvirtinti koordinatoriams, kad atsižvelgiant į uh, efektyvų darbą, antrą valandą mums nereikės vėl susitikti. Taigi dabar grįžtame prie darbo tvarkės. Ar kas nors turi pastabų dėl darbo tvarkės? Aš norėčiau pasiūlyti, kad, pirmia, kad dėl globalizacijos fondo balsuotume iš karto. Iš kartą po po kažkurio kito pranešimo. Pagal 14 punktą mūsų laikraštelėje yra klaida. Mm, vietoje 4,5 3 milijono turėtų būti 2,29 milijono. Toliau protokolų tvirtinimas gegužės 19 ir rugsėjo 19 dienos posėdžių protokolų tvirtinimą. Jeigu nebus pastabų, laikysime, kad protokolai patvirtinti. Na ir dabar iš karto periname prie 2013 metų biudžeto. Arba turint galvoje, kad e, Franceska jau e, yra čia, galėtume galbūt gal balsuoti dėl teisamojo biudžeto numeris 4. Dėl darbo atvarkės norėčiau, kad balsuotume dėl EDF šiandien po pietų, nes žaliesiams reikia užbaigti dar rinkti balsavimo sąrašą. Ar galima atidėti šį balsavimą iki popietės? Vien tik tai dėl EGF Ar niekas neprieštarauja? Mums reikia baigti renkti balsavimo sąrašą. Tai yra tiesiog laiko klausimas, čia nėra politinis klausimas. It was planned as that, normally so. Iš pradžių taip ir buvo suplanuota. Pirmininkas, dėl manęs tai jokios problemo. Jeigu tai tinka kitiems, galima dėl EGF balsuoti po pietų. Taigi, dabar pradedame nuo teismojo biudžeto numeris 4, Franceskai žodis pirmiausia. Prašom. Jau e, dėl šio dokumento diskutavome prieš dvi savaitės. Čia yra daug techninių detalių, todėl atsižaldama už, į tą diskusiją noriu pasiūlyti balsuoti už ir balsuoti, balsuant pritarti ponios Greslė pateiktiems pakeitimams. Iš tikrųjų, iš tikrųjų aš jai dėkuoju už šios pakeitimus, nes jie pagerina patį tekstą. Labai gerai, ar galima balsuoti bloku, kas už šios du pakeitimus, prašom kelti rankas. Ačiū. Kas prieš? Ačiū, susilaiko. Vienbalsiai pritarta. E, Ingeborga Gressler vėl gali triumfuoti, nepaisant to, Galime balsuoti, turime balsuoti dėl pranešimo, siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Tuomet patikrinsime, ar veikia ir elektroninė sistema. Salvadoras įdėjo savo kortelę gerai. Taigi, galutinis balsavimas. Ingė neturi kortelės. Salvadoras irgi neturi kortelės. Kaip matote, kartais vertinga balsuoti elektroniniu būdu, tik tai 30 kolego, kolegų atsineša korteles, tik tai 28 balsuoja. Kągi pasitaiko. Atrodo, kad Salvadoro vergai atnešė jam kortelę. Balsavimas baigtas. 27 už, skaitant 28 skaitant e, rankos pakelimų balsavusius 28, 3 susilaikė. Taigi, sveikiname Frančeską. Dabar ketvirtasis klausimas, tai yra balsavimas dėl bendros rezoliucijos, kurią parinkė mūsų pranešėjai dėl kitų metų biudžeto. Ar pranešėjai nori ką nors pakomentuoti? Giovanni. Ačiū pirmininkė. Vietoj to, kad daryčiau pareiškimą, aš noriu įvesti, pristatyti balsavimą, kadangi pirmiausia, reikia prisiminti du dalykus, dėl kurių balsavome praėjusią savaitę. Ir kur reikia tam tikrų techninių korekcijų, kad laikytumėme susitarimų, kurios priemėme tarp koordinatorių. Ir e, ten, dėl to, kur mes viršėjome sustarimus. Visų pirma, dėl kompromiso, dėl komisijos pasiūlymą. Nuseklumo dėliai reikia vengti administracinių išlaido didėjimą, todėl reikia pakoreguoti e, šį beitą. Tuomet e, tai atitiktų tai, ką padarė ekonomikos reikalų komitetas per savo pakeitimus. Taigi trijų agentūrų atveju reikia patvirtinti ekonomikos komiteto balsuotą rezultatą. Antras techninis pakeitimas turi atspindėti IMCO pakeitimą, kur į rezervą būtų patalpinta 1,25 milijono eurų. O pradinėme tekste buvo 3,2 milijono. Taigi mums reikia pasakyti, kad į rezervus bus perkelta pusantro milijono eurų. Apie tai kalbėjome koordinatorių posėdėje šįryt ir aš supratau, kad dauguma tokiam pasiūlymui pritarė. Antrasis klausimas yra pakeitimas žodžiu, dėl kurio reikia balsuoti prieš pradant balsuoti iš esmės. E, šis pakeitimas yra jūsų balsavimo sąraše kaip pirmasis pakeitimas žodžiu. Ir jis yra susijęs su, su tuo, kad mes neanalizuojame visų komitetų nuomonių. Kadangi terminai buvo labai trumpi, todėl yra pateiktas šis žodinis pakeitimas. Jis yra 13 puslapyje balsavimo sąraše. Pirmininkas. Ačiū, Derekai. Ačiū, pirmininkė. Keletas trumpų pastabų. Paprastai, kai pradame balsuoti, E, klausimo pranešėjo, ar jis už ar prieš. Na ir kai kalbėsime apie 129 pakeitimą, aš galbūt nepasakysiu, kaip balsuoti. Nes čia kalbama apie e, vieną parlamento darbo vietą ir čia kolegos turi patys pasirinkti. Be to, tarp politinių frakcijų mes sutarėme dėl kompromisinio pakeitimo šeštojo, kuris apima daug klausimų. Šis pakeitimas sako, kad tuos klausimus reikia perduoti dar svarstyti darbo grupiai. Tikiuosi, kad kolegos pritaras kompromisui. Ir balsavimo pabaigoje, kurių, du pakeitimai, kurių nėra balsavimų sąraše. Mes juos pristatysime vėliau. Ačiū. Toliau ponas Hartongas. Ačiū pirmininkė. Pagal šeštąjį kompromisą 136 e, pakeitimas, kurį patikė fermas. Siūlau balsuoti atskirai. Taip dažnai nebūna, tačiau aš labai e, esu suinteresuotas šio pakeitimu, kurį pateikė mano kolegos socialistas. Gerai, mes taip atsižvelgsime jūsų entuzijazmą ir balsuosime atskirai dėl šio pakeitimo. Taigi, jeigu daugiau nėra pastabų. Pradėsime nuo šių techninių korekcijų, kurios pristatė Giovanni Lavija. Kas už? Ačiū, kas prieš? Vienas prieš, kas susilaiko, du. Patvirtinta. Taigi dabar grįžtame prie balsavimo sąrašo. Pirmiausia, žodinis pakeitimas, kas už, prieš, vienas, susilaiko, du, patvirtinta. Dabar pirmasis pakeitimas, kurie yra prieš jas prieš kas už prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis pakeitimas, pranšės prieš kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečiasis pakeitimas, pranšės prieš kas už, prieš, dauguma, susilaiko, atmesta. Ketvirtasis triupel. Pranšėjas už. Kas už? Ačiū prieš. Trys. Susilaiko. Priimta. Toliau keturi pakeitimai, kuriuos patikė ponas Ferreira. Pranšėjas prieš, galima balsuoti bloku. Labai gerai, kas už, Kas prieš? Susilaiko. Ne, nepatvirtinta. Dabar du derantis pakeitimai devintas. Ašvath. Kas už? Vienas prieš. Dauguma susilaiko. Atmesta. Dešimtasis Pranešėjas irgi prieš, kas už. Balsuojama dėl dešimtojo pakeitimo. Dešimtojo. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Toliau. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš 9 susilaiko. Dauguma už. Tai reiškia, kad galime pereiti prie 15 pakeitimo trupel. Pranšės prieš kas už. Reikia patikrinti elektroniniu būdu. Taigi pradame balsuoti. Ir aš irgi balsuosiu, nebent man pasakytumėte, kad aš neturiu teisės tai daryti. Atrodo, yra problemų tarp EPP moterų. Balsuojant reikia balsuoti už, prieš arba susilaikyti arba išeiti iš salės. Gerai? Balsavimas baigtas. 19 už, 16 prieš, niekas nesusilaikė. Taigi šis pakeitimas patvirtintas. Nors ir buvo šiokia tokia sumaištis. Toliau, 16 pakeitimas. Pranešėjas prieš, kas už? Prieš susilaiko atmestas. 17. Ričardas Ašvartas, pranešėjas prieš kas už. Kas prieš? Susilaiko atmestas. 18. Pakeitimas liberalų. Pranešėjas už kas už. Prieš. 2. Susilaiko patvirtintas. Toliau 19 pakeitimas, Ašvaf, pranešėjas prieš, kas už, vienas prieš, susilaiko atmestas. 20 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už. Prieš susilaiko atmestas 21 pakeitimas. Janas Milleris. Kas už? Jano frakcija. Kas prieš? Dauguma. Susilaiko. Atmesta. Toliau dėl kitos dalies. 23 pakeitimas. Rišardas Ašvartas. Pranšės prieš. Kas už? Du. Kas prieš? Kas prieš? susilaiko, atmestas 24, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas 25 pakeitimas mano, pranešėjas yra už, kas už. Ačiū. Kas prieš? Ačiū, kas susilaiko. Patvirtinta. Labai ačiū už šią mielą paramą. Toliau trys pakeitimai, kuriuos pateikė Ričardas Ašvartas, pranešėjas prieš, ar galime balsuoti dėl jų kartu, kas už. 26, kas už, kas prieš dauguma prieš, susilaiko, atmesta 27, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas 28 už, 1, 2, kas prieš, susilaiko, atmestas 29, pranešėjas už, kas už, ačiū, kas prieš, Ačiū, susilaiko. Patvirtinta. 30 pakeitimas Ryčiardas Ašvartas. Šiuomet šį kartą pranešęs prieš. Kas už? Niekas, kas prieš, susilaiko atmestas. 31 Jan Mulder. Prašėjas prieš. Kas už? Jano frakcija ir dar du. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 32. Prašęs prieš. Kas už? 2. Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 33. Socialistai. Prašęs prieš. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Žvėjai susilaiko. 34. Aš esu šio pakeitimo autorius. Ar Giovanni norėtų pristatyti žodinį pakeitimą? <clears throat> Norėčiau pristatyti žodinį pakeitimą 34 pakeitimui. Jame prašome valstybės narės užtikrinti, kad jų siunčiamomi duomenės komisijai, samatos komisijai, ar jeigu komisija numato savo pasiūlymą dėl išmokų, turi būti patvirtinti kiekvienoje valstybėje narėje atitinkamų politinių lygmenių. Taigi, aš šiek tiek paaiškinsiu. Čia yra politiškai labai svarbus prašymas ar pasiūlymas. Ir šią išvadą mes padarėme kartu su pranešėjai susitikime dėl mokėjimo signavimų prieš tris savaitės. <clears throat> Su, sutikė su ponu Mavrajanis, pirminkaučio Kipro atstovu ir ponu Levandovskiu. Ir tuomet mes supratome, kad egzistuojantis metodas apimantis tris institucijas vertinant mokėjimo asignavimus yra blogas ir tai yra nesusipratimų, kurių susilaukime kasmet balsuojant dėl biudžeto priežastis, kai turime susitarti dėl mokėjimo signavimų lygmens. Tas nesusipratimas buvo labai e, didelė kliūtis pernai, jeigu pamenate. Na, o e, kai susidurime su tokia dizorganizacija, kiekviena nacionalinė administracija valstybė narėje nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu ar e, specializuotos agentūros. Tai yra tos įstaigos, kuris valdo Europos programas su europinėmis lėšomis ir gauna įsipareigojimų asignavimus. Tuomet jos e, numato savo prašymus mokėjimo asignavimams ir siunčia juos tiesiogiai komisijos atitinkamam direktoratui. O e, direktoratas po to stebi programą. Kai kalbame apie sanglaudos fondus, tai yra regionų komite, e, direktoratas arba, pavyzdžiui, švietimo direktoratas, kai kalbame apie kitas programas. Taigi, generalinis direktoratas pateikė savo kritiką, pakeičia, ką reikia ir siunčia biudžeto generaliam direktoratui, kuris patikrina tuos skaičius ir koreguoja juos pagal savo vertinimus. Ir tuomet viskas yra susmojama daugumoje šalių finansų arba biudžeto ministras nežino, kokie pateikti prašymai mokėjimo asignavimams iš kitų nacionalinių ar regioninių įstaigų. Tuomet, kada biudžeto komisaras pateikia savo pasiūlymą mokėjimo asignavimams, ar tai būtų kitiems metams, ar pateikė savo vertinimą papildomams išmokoms e, einamiesiams metams. Tai bendra suma, kuri yra paskelbiama, sulaukia pasipiktinimo e, iš biudžeto ministrų pusės e, ir tuomet jie kaltina komisiją dėl viso to. Jie sako, kad Komisija nori išlaidauti, kaip ir parlamentas, o jie, biudžeto ministrai, yra darumo įsikūnymai. Tai yra labai prasta procedūra, ji labai neaiški. Visi skaičiai keliauja skirtingai kanalais, jokio viešumo, jokio skaidrumo, parlamentinės priežiūros iš nacionalinių parlamentų ar Europos parlamento pusės. Europos parlamentas susiduria su fe accompli, su tuo, kas jau vyko. Todėl šiuo pakeitimu mes siūlome nustatyti kitokį darbo metodą tarp komisijos ir valstybių narių. Mes raginame kiekvieną valstybę narę užtikrinti, kad būtų centralizuotai daromi visi vertinimai mokėjimų asignavimams ir mm, kad visi skaičiai iš e, programas valdančių institucijų būtų pateikiami centralizuotai ir kad jie, tie visi prašymai būtų patvirtinti, kad tai yra realūs poreikiai, o ne tiesiog dirbtinai išpūstos sumos. Tuomet tie skaičiai turėtų būti paskelbti, kad juos būtų galima tikrinti, kritikuoti tiek nacionaliniams parlamentams, tiek komisijai, kur patektų tie skaičiai. Jeigu toks darbo metodas būtų numatytas tik komisijai, tai reikėtų sudėti tuos prašymus mokėjimams ir joks ministras po to negalėtų skūstis dėl bendros sumos. Nes patys biudžeto ministrai prieš tai patvirtintų tuos skaičius ar, ar kita institucija aukštesnio lygio. Taigi, aš pateikiau pirmą variantą, kuris netiko mūsų kolegoms e, tose šalise, kurio, kurių valdymas yra decentralizuotas ar federalinis, nes tuomet asignavimai valdomi regioninių institucijų, žemių ar autonominių bendruomenių Ispanijoje, pavyzdžiui. Taigi, žodinis pakeitimas leidžia mums atsižvelgti į specifines e, federalizuotų šalių aplinkybės ir leis mums atsižvelgti į skirtingų valstybių narių situaciją, ar jos būtų labiau centralizuotos ar decentralizuotos. Aš čia ilgai kalbu, kad visi suprastume, dėl ko balsuojame. Aš čia taip pat kreipiuosi ir į tarybos bei komisijos pareigūnus, paaiškindamas politinės šio pakeitimo priežastis. Nors iš e, e, pirmo žvilgsnio tai atrodo kuklus techninis pasiūlymas. Taigi dabar noriu paklausti, kas yra už 34 pakeitimą. Prašom pakelti rankas. Ačiū. Kas prieš? Niekas nebalsuoja prieš. Susilaiko. Ačiū. Taigi pakeitimas patvirtintas vienbalsiai. 35 pakeitimas Pranešėjas už kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 22 pakeitimas liberalų. Jis atkrenta. Toliau 43, 71 taip pat atkrenta. Pereinam prie 36, Ashworth, pranešėjas prieš, kas už, prieš, dauguma susilaikė atmesta. 37. Gūja pranešėjas prieš kas už. Gūja ir socialistai kas prieš. Susilaikė Helga susilaiko atmesta. 38. Pranešėjas už, kas už, prieš, liberalai, susilaikę, priimta. Toliau antras kompromisas, balsavimas dalimis, į tris dalis padalinta, to prašė Alė, pirma dalis, prasideda žodžiais underlines that, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, pranešėjas už, has already been critical, tokie žodžiai, iki budget 2012. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Trečioji dalis, pranešėjas už, kas už? Prieš? Prieš? susilaikė priimta. Visas kompromisas priimtas, patvirtintas, tai reiškia, kad kiti pakeitimai atkrenta iki techninio žodinio pakeitimo, kurio autorius lavyje, techninis pakeitimas, dėl jo balsuoti nereikia. Dabar balsuosime dėl 44 Ashworth. Kas už? prieš susilaikė atmesta. 45 pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 46 kas už, pasitikrinkim, balsuokim elektroniškai dėl 46 pakeitimo. Gal susidarys dauguma už. Pasitikrinkime, ar visi turi korteles. Baigiame balsuoti. 17 už, 18 prieš vieną susilaikė atmesta. 47 pakeitimas, pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau pirmoji dalis 48 atkrenta, bet reikia balsuoti dėl antrosios dalies. Balsuokime. Kas už? Tokių nėra. Prieš. Susilaikė atmesta. 49 pakeitimas. Gūja pakeitimas. Pranešėjas už. Jeigu siūloma įterpti žodžius Compact for Growth and Jobs kas už, prieš, vienas prieš susilaikę priimta. Toliau techninio pobūdžio žodinis pakeitimas 19 pastraipai, nereikia balsuoti dėl jo, toliau periname prie 50 ir 51 pakeitimų. Helga Trupel autorius, dėl jų balsuosime N blok, kas už, prieš, dauguma susilaikė atmet, atmesta. 52, vėlgi Helgi autorius, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 53, pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė atmesta priimta. 54 atsiimtas. 55 pakeitimas, pranešėjas už, kas už, prieš, socialistai, susilaikę, ačiū, priimta. 56 pakeitimas, autorius reikė su žodiniu pakeitimu, pranešėjas yra už, siūloma išbraukti žodžius calls for maintaining ir vietoj to įrašyti decide to maintain. Griežtesnė formuluotė, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kita pastraipa pakeitimas 57. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Pakeitimas 58. Guė. Pranešėjas yra už. Kas už? Prieš? liberalai ir EFT susilaikė priimta. 59 pakeitimas. Pranešėjas yra už. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Toliau kita pastraipa, nauja, 60 pakeitimas, autorius Ferrera, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 63 pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė priimta. Pereikime prie trečio kompromiso. 24 pastraipė, kas už, už šį kompromisą, kas prieš, susilaikė priimta. Tai reiškia, galime pereiti prie 67 pakeitimo Ashworth autorius, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 68. Pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 69 pakeitimas, pranešėjas yra prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 70 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 pastraipa žodinis pakeitimas techninio pobūdžio, dėl jo nereikia balsuoti. Pereikime prie 72 pakeitimo, pranešėjas prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 73 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 74 pranešėjas yra už, kas už, prieš, liberal ir EFD, ponas Hartung, susilaikė, priimta. 75 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 76 pakeitimas, balsavimas dalimis, jo prašė autoriai pakeitimo. Pirmoji dalis. Pranešėjas yra prieš. Siūloma išbraukti tekstą rejects the increase iki realistic approach, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Vėlgi siūloma išbraukti dalį teksto. Pranešėjas yra už, kas už, prieš, susilaikė. Antroji dalis priimta, patvirtinta. 77 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 78 pranešėjas prieš, kas už, prieš. Pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 14 už 22 prieš susilaikiusių nėra. Atmesta. 79 pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Kas prieš? Susilaikė dauguma prieš atmesta. 80 Ashworth autorius, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 81 pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė priimta. 82 pranešėjas prieš, kas už, prieš prieš susilaikė atmesta. 83 pranešėjas prieš, kas už. Reikia suskaičiuoti balsus. 9 už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 84 pranešėjas yra už, kas už, prieš, susilaikę priimta. 85 pranešėjas yra už, kas už, prieš, 3 prieš, susilaikę priimta. 86 pranešėjas yra prieš, kas už, prieš Pasitikrinkim, balsuokime elektroniškai dėl 86 pakeitimo. Groupe. Le vote est ouvert, le vote est ouvert, euh, le vote est clos. Baigiame balsuoti. 14 už, 22 prieš, nėra susilaikiusių atmesta. 87 pakeitimas, pranešėjas prieš, Gal galime balsuoti kartu ir dėl 88. Pranešėjas yra prieš abu. Taigi balsuojam N blok, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 89 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, 2 prieš, dauguma susilaikė atmesta. 90 pakeitimas, pranešėjas prieš, Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 91 pakeitimas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 92 pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta 93, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta 94, Alvaro pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas Kompromisas. 40 pastraipa. Kas už kompromisą? Kas prieš? Susilaikė priimta. Pereikime prie 99 pakeitimo. Pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš. Dauguma susilaikė atmesta. Šimtas numeris šimtas, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas pirmas, pranešėjas prieš, kas už, du, prieš, susilaikė, vienas susilaikęs, atmesta. Šimtas antras matera pakeitimas, pranešėjas už, kas už, prieš prieš, trys susilaikę, priimta. Šimtas trečias. Gal galime jį suderinti, reikia sužinoti, ar šis pakeitimas yra suderinamas. Taip. Eidė ir Barbaros pakeitimai panašu, kad yra suderinami. Kas už, prieš, prieš susilaikė priimta. 104 pakeitimas pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 105 atsiimtas, 106 pranešėjas už, kas už. Gal balsuokime N blokų 106 ir 7. Ne, netinka gerai, tada dėl 106, kas už, prieš. Susilaikė priimta. 107 už, prieš. Dauguma už, susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, trys susilaikę, priimta. 111 pakeitimas, pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 112 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 113 pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 114 pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 115 pranešėjas už, kas už, prieš, vienas prieš, susilaikė priimta. Žodinis techninio pobūdžio pakeitimas, dėl jo nereikia balsuoti. Toliau 116 Richardo pateiktas pakeitimas, pranešėjas prieš. Ar galime dėl 16, 17, 18 kartų balsuoti? Ne, tik dėl pirmo gerai. 116, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 117, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 118 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 119 pranešėjas prieš ir 120, 121 taip pat, balsuojam kartu dėl jų, kas už. Ne, negalime kartu balsuoti. Balsuokime atskirai 119, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 120, už, 7 prieš susilaikė atmesta. 121 už prieš susilaikė atmesta. 122 atsimtas. Ar taip? Ar taip, Janai? Taip, e, jo ankstesniai rezoliucijai tai yra, nors jeigu paliksim šį tekstą, tai problemų nebus. Norėčiau, kad balsuotumėm. Gerai, galim balsuoti dėl Gebrandi pranešimo. Pakeitimo atsiprašau, pranešėjas yra už. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 1, 2, 3. 1, 2, 3, triupel autorius, pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 2, 4, pranešėjas už, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 1, 2, 5, pranešėjas už, kas už, prieš pranešėjas dar pateiks žodinį pakeitimą. Prašau. Žodinis pakeitimas yra susijęs su pavyzdžių įrašymu į tekstą. Ir įrašyti Europolą bei dar dvi agentūras. Tai įrašytis kliausteliuose ir po to tekstas liks toks, koks yra. Kas už žodinį pakeitimą prieš susilaikę priimta su žodiniu pakeitimu. 126 pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikę, Atmesta. 127. Man sako, kad dabar turime pereiti prie skyriaus dėl kitų institucijų, taigi kiti pranešėjai. 127 pranešėjas už, kas už, prieš. 3 susilaikė, priimta. 128 pranešėjas prieš, kas už, prieš prieš susilaikę priimta. 129. EPP. Jie paprašė balsuoti trimis dalimis. Derekas apie tai kalbėjo. Tad pranešėjas prašo laisvo balsavimo visiems. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš. Reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai dėl antros dalies. Sorry? Yes. Sur la deuxième partie, tout le monde a voté. Ar jau visi balsavote dėl antrosios dalies? Baigėme balsuoti. 16 už, 18 prieš. Atmesta. Trečia dalis. Kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai. Panašu, kad susidarys dauguma, bet pasitikrinkim dėl trečios dalies. Baigiame balsuoti. 19 už, 14 prieš, vienas susilaikęs priimta. Puiku. Pereikime prie šešto kompromiso minus 136 pakeitimas. Gerai. Na, galbūt nuvilsiu poną Hartungą, bet aš jau esu pasakęs, kad pasisakau už kompromisą. Tai yra, jei patvirtinsime kompromisą, aš atsijimsiu savo pasiūlytą pakeitimą 136. Gerai. Dar tai? Pane Hartungai, Jei pakeitimas bus atsimtas, jeigu autoris jį atsijims, tai jūs galėsite iš naujo pateikti šį pakeitimą savo vardu. Aišku, jeigu taip norėsite padaryti. Taip? Kągi, atskirai dėl to balsuosime. Dabar balsuosime dėl šešto kompromiso, bet be 136 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Dabar balsuosime dėl 136 pakeitimo. Kas už? 136. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pereisime prie 135 dereko pakeitimas ir dar žodinis pakeitimas. Viskas yra tekste. Taip, matote tekstą, tai techninio pobūdžio pakeitimas tiesiog indeksaciją įrašykime. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 83 pastraipa. Gören Farm prašo žodinio pakeitimo ir žodį airline siūlo keisti žodžiu e-tickets. Tai galėjo būti traukta 136, bet mes atmetėm tokį pasiūlymą. Reikia balsuoti, kas už, kas už, kas prieš. Susilaikė. Primta. Dabar perims, perėsime prie 137. Ar atsimtas pakeitimas? Taip. Gerai, tuomet 138, 139, N blok. Ne, negalima. Gerai, atskirai. 138 pranešėjas už, kas už, prieš. Aha, reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai. Votez, votez, votez. Le vote est clos. Baigiame balsuoti. 14 už 20 prieš atmestą. Vienas trys devynikas už prieš. Liberal ir ponas Hartong susilaikė. Priimta. Vienas keturi nulis ir dar porą Ashword pakeitimų galime balsuoti ant blok. Ne, pranešėjas nepritarė tiksliau pritarė pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 4, 3 pranešėjas prieš, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1, 4, 4 ir dar porą pakeitimų, balsuojame blok, kas už, prieš, dauguma, susilaikė atmesta. Dabar kaip priedas dar bus pridedamos nuomonės iš komitetų ir laikysime, kad visos tos nuomonės yra įtrauktos ir į biudžeto komiteto balsavimą, arba jos atkris kaip mūsų balsavimo rezultatas ir visa tai bus pridėta prie rezoliucijos, kaip kad darome visą laiką. Galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas dėl rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 27 už, 2 prieš 5 susilaikė. Sveikinu pranešėjus, nuveikus puikų darbą, kuris karūnuoja kelių mėnesių intensyvų darbą. Taip pat tai apibendrina mūsų visų darbą aptarnėjant skaičius praeitą savaitę. Toliau kiti balsavimai bus šiandien po piet. Ypatingai balsuosime dėl prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo po piet. Taigi šiandienos ryto balsavimus baigiame. Ir galime pereiti prie svarstymo dėl preliminaraus pranešimo. Ir suteiksiu žodį pranešėjams. Raimer Böge. Kolegės kolegos, pirmadienį ryte e, mažesnėme ratelėje pirmą kartą pasikeitėme nuomonėmis dėl šio preliminaraus pranešimo. 202 pakeitimai yra parengti, o po debatų pirmadienį Vailo Kalin ir aš kartu pabandėme aptarti reikalingus e, kompromisinius pakeitimus. Taip pat kalbėjome apie nuosavus išteklius ir Anne Jensen pakeitimą patvirtinom e, pirmadienį po piet ir antradienį Taigi pirmadienį ir popiet ir antradienį bandėme įtraukti pakeitimus į savo pranešimą, laikydamėsi pagrindinės strategijos. 27 pakeitimus e, įtraukėme į pranešimą, yra parengti ir žodiniai pakeitimai. Turiu pasakyti, kad Šis preliminarus pranešimas e, reikalingas tam, kad daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūra būtų pagreitinta ir po balsavimo spalio 23 dieną plenarinėme posėdėje mes galėsime e, tarybai pranešti, kad esame pasirengę kartu su kitomis institucijomis ieškoti tarp institucinio uh, susitarimo. Dabar taryba savo ruoštų taip pat pageidauja pagreitintos procedūros, kurios rezultatai dar šiandien nėra aiškus. E, tačiau e, lapkričio 22-23 dieną vadovų taryboje tikimasi priimti galutinį sprendimą dėl šio preliminaraus pranešimo. Kalbant apie patį pranešimo projektą, mes atsižvelgėme į Europą 2020 strategiją, augimo strategiją, atsižvelgėme į um, išlaidų mastą, į, pabrėžėme geresnio administravimo e, svarbą, taip pat e, būtinybę finansuoti projektus iš išorės e, išteklių. Um, Taip pat e, mes manome, kad reikalinga vidurio laiko tarpio peržiūra, bet to būtina numatyti daug lankstesnę biudžeto sudarimo procedūrą. Daug dėmesio skiriame ir nuosaviems ištekliams. Priklausomai nuo to, kaip bus reaguota į mūsų pasiūlymą iš tarybos pusės, ir atsižvelgiant į pono Van Rompojaus strategiją, mes galvojame, kad būtų galima iki lapkričio dar pateikti parlamento rezoliuciją arba reikalui esant tokią rezoliuciją pateikti, patikslinant savo poziciją. Tačiau dabar svarbu demonstruoti, kad mes esame pasirengę dėrėtis, ieškoti tarp institucinio susitarimo. Taip pat turime pabrėžti, kad norime susitarti dar iki šių metų pabaigos. O tam, kad tai vyktų, privalu pasiekti konkrečių rezultatų. Ir aišku, svarbiausia susitarti dėl finansavimo. Savame suprantame, svarbu susitarti ir dėl kokybės, nes viena vertus mes turime daugiametės finansinės programos biudžetą, kita vertus metinius biudžetus. Svarbu surasti tinkamą darną, taip pat e, reikalingas ir lankstus e, požiūris į skaičius, nes priešingų atveju bus gan sudėtinga e, pasiekti sutartų tikslų. Manau, kad į šios dalykus turime sutelkti didžiausią dėmesį. Prieš Perimant žodį kolegai Kalfinai, turiu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas tikrai buvo puikus. Taip pat labai puikiai dirbo ir sekretariato darbuotojai. Tačiau, kaip ten bebūtų, pasaulis keičiasi, todėl nieko nestebins tai, kad esama pasikeitimų ir gali būti pasikeitimų ir mūsų strateginėme požiūrėje. Tikriausiai pastebėjote, kad pirmininkų saigoje staiga buvo pradėta kalbėti apie eurozonos šalių biudžetą. E, Britų ministras pirmininkas akivaizdžiai pasisako už tokį požiūrį dėl akivaizdžių priežasčių, tačiau yra valstybių narių, kurios kaip tik siekia tokios išeities po to, kai buvo teiktas veto dėl fiskalinės drausmės paketo ir nebenorima nuolat patekti į tą pačią situaciją. Tačiau tuo pačiu ši nauja strategija atvertų naujų klausimų. Todėl, kad jei kalbėsime apie biudžeto discipliną ir konsolidavimą, tai be šių dalykų bus privalu daugiau dėmesio skirti tik eurozonai. Noriu priminti, kad Europos parlamentas ir ypač mūsų parlamento pirmininkas reikalavo, kad 60 milijardų iš pirmojo um, pagalbos paketo būtų įvardinti konkrečiai biudžete. E, taigi e, mes iš esmės finansuojame iš ES biudžeto veiklas, kurios vyksta ne tik ES. E, kalbėjomės šią temą su ponu Šulcu ir parlamentas yra parengęs ne vieną pasiūlymą ir dabar dar rengiami pasiūlymai susijęs su daugiamete finansinė programa. Negali tai būti, kad tiesiog imsime ir sumažinsime kai kuriuos skaičius daugiametėje finansinėje programoje, o tada diskutuosime apie tai, kad reikia papildomo finansavimo finansiniai paramai teikti eurozonai. Aš tiesą pasakus nesu teisininkas, bet mano supratimu daug kas čia prasilenkia su ES sutartimis, nes euras yra taisyklė Europos Sąjungos sąrangoje. Visos valstybės yra pakviestos prisijungti prie eurozonos valstybių šeimos ir jos bus priimtos, jei atitiks tam tikrus reikalavimus. Todėl aš manau, kad svarbu pasvarstyti, kaip turėtų kisti mūsų strategija. Negali būti tai, kad ta taisyklė tai yra stiprus euras kurį naudoja 17 valstybių narių, o kitos irgi gali prie tos zonos prisijungti. Taigi negali būti, kad ta eurozona dabar bus finansuojama iš išorės šaltinių. Tai yra taisyklė, o ne išimtis. Mano supratimu, tai būtų tarp vyriausybinės veiklos aktyvumo pasireiškimas pažeidžiant tarp institucinius principus. Pirmininkė, turėtume pasvarstyti, kaip galėtume įtraukti šios pasvarstymus į pranešimą, galbūt reikėtų pateikti atitinkamą pakeitimą biudžeto komitete Ir um, tiesą pasakius, um, būtų džiugu, jei frakcijos savo tarpę apsitartų, kaip būtų galima pabrėžti biudžeto vieningumo principą. E, Gioreno Fermo pakeitimas, 71 pakeitimas yra labai geras šią prasme. Reikėtų ieškoti galbūt e, tikslesnės e, formuluotės, kad galėtume tinkamai reaguoti į šių procesų dinamiką, nes priešingų atveju ta dinamika taip įsisiubuos, kad jos nebesustabdysime ir nebegalėsime niekaip paveikti. Po balsavimo biudžeto komitete e, šio pranešimo priedę rasite e, mūsų darbo dokumentą tekstai susiję e, su tarp institucinio biudžeto e, projekto susitarimu ir daugiamete finansinė programa bus pateikti prie šio e, pakeitimo. Mes turime rasti tinkamą reakciją, kad kaip galima greičiau prasidėtų dėrybos, klandžios dėrybos su pirmininkaujančios dėrybos atstovais. Ačiū, Ivalo. Ačiū pirmininkė. Keletas papildomų pastabų. Pirmiausia, noriu padėkoti sekretariatui ir politiniams patarėjams, kurie dirbo e, patirdami intensyvų spaudimą, siekdami ko geresnį rezultatą. Noriu padėkoti visoms frakcijoms ir ypač ponui Raimeriai Biogiai. E, šie kompromisai yra labai sudėtingi susitarimai, manau, kad visoms frakcijoms. Tačiau Mes bandėme parengti tokį dokumentą, e, kuriame e, atsispindėtų daugumos pozicija, nes tai labai svarbu, ta bendra ES pozicija. Mes e, rėmėmės Surė pranešimu ankstesniu e, taip pat e, mes stengiamės atsižvelgti į daugiametinės finansinės programos sudarimo principus, e, bandydami išvengti bet kokių nesklandumų, turėdami omenyje, kad bus taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra. Būtų įdomu išgirsti, kokia yra kolegų reakcija. Manau, kad Iš esmės, daugelis pasiūlymų jau įtraukti į e, kompromisinius pasiūlymus. Noriu, tiksliau pakeitimus, noriu padėkoti visiems kolegams už atsiustus pakeitimus, kurie padėjo pagerinti mūsų pranešimo projekto tekstą. Mes rengiame daugiametį finansinę programą tokiu sudėtingu laikotarpiu, kai esama daug nuogastavimų mm, ir apmąstymų dėl ES biudžeto. Negalime ignoruoti tų aplinkybių. Iš ties labai gerai, kad 11 valstybių narių nusintė laišką komisijai prašydamos um, didesnio vaidmens rengiant daugiametinę finansinę programą, e, prašydamos e, galėti priimti sprendimą dėl išlaidų. Uh, Mūsų ES biudžetas taip pat tiesiogiai yra susijęs su daugiamete finansinė programa. Ir aišku, dabar yra tik preliminari e, šios finansinės programos sudarimo stadija. E, tačiau mes turime dirbti labai greitai ir aš manau, kad šiame pranešime ir kitose pranešimuose, dėl kurių balsuosime šiandien, uh, po piet dėl Tyson pranešimo. Taigi šiuose pranešimuose turime užtikrinti, kad e, mes e, norime, kad būtų laikomasi bendrijos metodo, nes priešingų atveju e, daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūra pastriks, nes mes tiesiog kalbėsime apie skaičius ir tai bus labai sudėtingos darybo. Ačiū. Ivalo. Žanliuk. Ačiū, ponė pirmininkė. Jensas ir aš taip pat prisidėjome prie šio um, teksto rengimo, parengėme pasiūlymus susijusius su nuosavais ištekliais ir tikriausiai žinote, kad uh, Šiame pranešime yra bandoma labai tiksliai apibriežti, kokia yra mūsų politinė pozicija dėl nuosavų išteklių ir daugiametės finansinės programos ryšio. Norėjome labai aiškios apibriešties, todėl įtraukėme kai kurios punktus į šį projektą. Pratesdamas pranešėjų mintis, turiu pasakyti, kad nuo savų išteklių temoje ar kontekste esama teigiamų poslinkių. Europos e, Sąjungos valstybės narės e, taip pat siekia glaudesnio e, bendradarbiavimo šioje srityje, tačiau pasigirsta ir tokių garsų, kad E, bus bandoma pasinaudoti daugiametės finansinės programos ištekliais, bandant finansuoti skirtingus ES e, biudžetus. Taigi, komisija pateikė savo pasiūlymą dėl nuosavų išteklių, o iš ties šie pasiūlymai tiesiog paminami. Diskusijos šią temą jau vyksta, diskutuojama apie euro zonos šalių biudžetą ir aišku, šios diskusijos e, be abejo veiks ir diskusijas dėl daugiametės finansinės programos Europos parlamente. Komisija savo ruoštų e, teikdama pasiūlymą dėl nuosavų išteklių pabrėžia pridėtinės vertės e, mokesčio vaidmenį. Mes norime, kad e, pridėtinės vertės mokestis būtų paliktas nuosavų išteklių kategorijoje. Manome, kad nereikėtų šio mokesčio didinti ir todėl šiandien turime susitarti dėl PVM, o tada e, įtraukti savo pakeitimus į šį pranešimą. Ačiū Žandluk, dabar Ant Jensen. Ačiū. Raimeriui ir Ivalo teko nelengva dalė e, surasti tinkamą kompromisą, tačiau jums pavyko pasiekti, kad pranešimas nebūtų labai um, plačios apimties, o dėl paties, dėl nuosavų išteklių turiu pridurti keletą dalykų. Manau, kad labai svarbu pabrėžti šiame pranešime, e, koks turėtų būti tas politinis susitarimas. Turime duoti pritarimą daugiametiniai finansiniai programai tik tuo atveju, jei bus pasiektas politinis susitarimas dėl nuosavų išteklių. 59 straipsnėje yra pateikti šeši punktai. Ir manau, kad labai svarbu, kad paskutinėme e, čia yra pabrėžiama, kad jei Įgyvendinant nuo savų išteklių sistemą BNP grindžiamų valstybių narių įnašai nebus smarkiai sumažinti, tuomet komisija turės pateikti papildomų pasiūlymų dėl naujų nuo savų išteklių. Ir iš esmės mes prašome susitarimo tarp trijų institucijų, kuris leistų tęsti darbus ir kuris reikštų nacionalinių įnašų sumažinimą. Taigi, e, Šis punktas yra parengtas labai gerai ir aš prašau komiteto pritarimo. Ačiū visiems, dabar Salvadoros Garyga. Ačiū pirmininkė. Aš a, e, suprantu, kad ne vienam kolegai kyla problemų dėl šių kompromisinių pakeitimų. Norėjau išdėsti mūsų politinės frakcijos e, poziciją, paremdamas kolegas parengusius pakeitimus. Man atrodo, kad turime čia gerą pagrindą daryboms. Pradedant tas darybas su taryba, aš manau, kad e, čia pasiremėme surę pranešimu kurį patvirtinome 2011 metais. E, čia mes sustipriname, atnaujiname šį pranešimą ir galima tikėtis revistiškų darybų su taryba. Man atrodo, kad taryba yra pasirengusi ryštingai mažinti ne tik e, parlamento skaičius, bet ir pradinio komisijos pasiūlymo skaičius. Man atrodo, šis tarpinis pranešimas leidžia mums e, duoda įvairių alternatyvų daryti spaudimą tarybai, ypač kai kalbam apie finansinės nuostatas ir lankstumą, man atrodo. Turime bent jau užtikrinti, kad bent jau biudžete būtų numastytas didesnis lankstumas susijęs su fondais. Tai yra ir tiek politinis, tiek techninis klausimas. Todėl prašau kitų frakcijų ir pakeitimų autorių dirbti toliau šių kompromisinių pakeitimų pagrindų. Galbūt yra kažkurių vietų, dėl kurių nesutarėme, tačiau Manau, kad pranešėjai parengti kompromisai turėtų būti pagrindas mūsų pranešimui. Nesivelkime į atskirų pakeitimų svarstymą, kurių, kuriems paramos iš kitų frakcijų nebus. Ir e, tuomet galėtų dingti tas ir konsensusas, dėl kurio susitarime. Ačiū, dariau, pane Triupelė. Ačiū. Noriu pabrėžti, kad mūsų bendras interesas turėtų būti numatyti daugiau nuo savų išteklių Europos Sąjungai, siekiant, kad mes būtume labiau nepriklausomi. Manau, kad to niekas nepaneiks. Turime labai aiškiai pabrėžti, kad eidami dėrybas dėl daugiametės finansinės programos turime e, labai aiškiai bendrauti su visuomenė ir pabrėžti e, atvirai, kad mes nesame pasirengę um, pasiduoti, nesame pasirengę uh, E, nusileisti, jei bus pradėti debatai dėl atskiro eurozonos biudžeto. E, todėl, kad e, jei bus parengtas tarp vyriausybinis susitarimas, tuomet Europos parlamento sprendimo prieimimo galios bus labai apkarpytos. Mes turime siekti daugiau Europos, europietiškosios demokratijos. Mano supratimu toks e, dabar žengiamas žingsnis būtų neteisingas. Noriu pasidalinti porą e, citatų Europos vadovų taryba e, paprašė paremti eurozonos biudžetą atsižvelgiant į um, išvadas kuriomis siekiama atskirti du biudžetus. Yra dar viena citata. Vėliausia formuluotė susijusi su atskiru eurozonos biudžetu paremta susitarimu, e, kuriuo e, siekiama, kad nebūtų niekaip paveiktos darybos dėl daugiametės finansinės programos. Mm, dviejų greičių ES idėja e, reikš šiuo atveju, kad bus mažiau pinigų maž, ES pinigų puodę. Lenkijos finansų ministras Gazeta Viborčia pareiškė, kad e, Europo, eurozonos biudžetas bus atskirtas nuo bendro biudžeto, formuojant 2013 metų biudžetą. E, tai būtų nebrandu ir būtų sudėtinga įsivaizduoti, kad šis mechanizmas jau veiks puikiai nuo 2014 metų. Ministras Saravinas taip pat pažymėjo, kad neaišku, kaip būtų panaudojamos to atskiro biudžeto lėšas, ar būtų stiprinama konkurencija. Ir jo manimo ta biudžeto sudarimo procedūra nebūtų pakankamai greita. Ponas Kameronas pabrėžė, kad ateis toks laikas, kai reikės dviejų biudžetų. Vienas e, bendrai valiutai, todėl uh, kad reikės didesnės paramos e, valstybių narių tarpe ir galbūt reikės platesnio biudžeto kitoms šalims. Taigi mes jau dabar galime išvelgti, kokiu riziku esama. Ir mes kaip parlamentas turėtume ginti savo poziciją, pabrėždami, e, ko mes siekiame. siekiame. Aišku, manome, kad nuosavus išteklius reikėtų uh, išleisti sumaniau, tačiau turime kalbėti apie įtraukų integralų ES biudžetą. Ačiū, Elga. Janas Mülleris. Mulderis. Ačiū pirminkė, aš taip pat noriu pagirti pranešėjus už jų įdėtas pastangas siekiant kompromiso, kiek tai įmanoma. Manau, kad tai labai svarbu šiais laikais, kad mes kaip parlamentas suformuotume vieningą frontą prieš tarybą, todėl labai svarbu dabar nereikalauti kažkokių smulkių e, pakeitimų, o pateikti vieningą poziciją. Toliau dėl visų e, gandų, dėl finansinių sandorių E, mokesčių dėl atskirų biudžetų eurozonai ir kitiems, manau, kad šiuo metu labai svarbu, kad komisija užimtų labai aiškę poziciją dėl situacijos su sutartimi. Aš nesu tikras, kokia yra situacija, tačiau komisija turi iniciatyvos teisę ir tuo pagrindu taryba ir parlamentas sprendžia. Kokia bus komisijos pozicija šiais visais klausimais, dėl atskirų biudžetų ir panašiai, e, bus labai svarbu. Aš nemanau, kad jeigu dvaryba 22-23 e, lapkričio susitars dėl kažko, kad tuo pagrindu reikės dėrėtis. Aš nesu visiškai įsitikinęs, bet manau, kad komisija turi iniciatyvos teisės, teisę ir todėl reikia ateityje sulaukti teisinių paaiškinimų, kokia yra padėtis pagal sutartis. Ačiū Janai. Jūta Haug. Aš paprašiau žodžio, todėl kad esu atsakinga už labai nedidelę dalį ES biudžeto. Raimeris ir Ivailo apie daugą kalbėjo ir aš. Manau, kad rengiant preliminarų pranešimą, panašu, kad susidursime su panašiamis problemomis, su kuriomis susidūrėme, e, kalbėdami apie Giovanni e, pranešimą. Kalbame apie agentūras ir agentūros tikrai nėra e, socialistų ir demokratų frakcijos interesas tai nėra jokios frakcijos interesas, tai yra Europos parlamento interesas. Ir kaip ten bebūtų, mes daugiau nei trejus metus dirbame tarp institucinėje grupėje ir praėjusiais metais Liepą parašėme, parengėme susitarimą. O dabar kažkodėl vėl teikiami kompromisai tą sistemą tobulinti. Nebūkime juokingi. Toje tarp institucinėje darbo grupėje dirbo visos ar beveik visos frakcijos, tą susitarimą rengėme kartu. Ir Anne Jensen, Inge Greslė ir aš buvome iš mūsų komiteto. Ir Mes teikėme visą informaciją kolegoms. Tai nebuvo kažkoks slaptas ratelis, viskas buvo aptarta atvirai. Ir jei dabar vėl ir vėl bus teikiami pasiūlymai, tarsi jums taiga būtų gimusios kažkokios e, nauja, naujos idėjos e, susijusios su agentūromis, tai aš noriu rekomenduoti visoms kolegiams ir kolegoms. Panagrinėkite tą dokumentą dėl bendro susitarimo. Paskaitykite tai, kas buvo sutarta su komisija. Gaila, kad Monikos dabar nėra, todėl kad e, ten 50 procentų galbūt Monikos yra tame pranešime. Gerbrandi irgi dabar nėra e, jam taip pat galėčiau pakartoti tuos pačius žodžius. Paskaitykite tai, ką mes sutarėme, nes taip numatyta, kad komisija dabar imsis tų veiksmų, kurie buvo sutarti mūsų darbo grupėje. Ir dabar labai svarbu pasitelkti objektyvius konkrečius kriterijus, kuriais remiantis ne tik mes, ne mes vieni, tačiau ir taryba. Turėsime siekti arba kai kurias agentūras visai uždaryti, arba jas sujungti, siekdami, kad mūsų pinigai būtų išleisti efektyviau ir veiksmingiau. Taigi noriu paprašyti palaukti ir visą tai, kas čia parašyta tame bendrame susitarime, reikia išnagrinėti. Paskutinė kompromiso versija yra 1.21. Paskaitykite jį. Aš galbūt prieš balsavimą dėl Giovanni pranešimo turėjau išsakyti tas pačias mintis, tačiau netradau progos. Aš manau, kad mes patys menkiname savo darbą vien todėl, kad savo kalbomis tarsi paminame tai, kas buvo sutarta anksčiau su taryba, su komisija ir iš naujo kvestionuojame viską taip, tarsi norėtume viską pradėti iš pradžių Raimerio pateiktas e, pasiūlymas buvo 21. Nežinau, gal čia iš tikrųjų 20, apie 20 kompromisą reikėtų kalbėti. E, tačiau, jei sieksime keisti ką nors agentūrose, tai turime daryti tik remdamiesi savo bendru požiūriu. Priešingų atveju rezultatas bus niekinis. Atsiprašau, kad taip turiu pasakyti. Ačiū, Juta. Daug kolegų nori pasisakyti. Pirmiausia, steiksiu žodį koordinatoriams, po to kitiems. E, Jonas Fermas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, labai gerai, labai norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų darbą ir už labai išmintingą sprendimą skirti kelis pranešėjus tokiems pranešėjams, nes tuomet galime tikrai užtikrinti e, platesnę vienybę, tai yra būtina, kad kažką pasiektume ir darybose. Taip pat aš noriu pridėti, kad tikiuosi, jog e, laikas spaudžiantis valstybės narės pas, pa, leis pasiekti sustarimą iki lakryčio pabaigos, nors e, tai ir sudėtinga, labai pozityvu, kad laikas spaudžia. Aš tikiuosi, kad tai netves prie to, ką aš vadinu blogiausių scenariumi, kuomet vienos valstybės narės e, nori mažinti biudžetą, kitos bendrą žemės ūkio politiką, kita, kita dar kažką ir nieko neliks e, didesniems siekiams moksliniams tyrimams, mokslinio tyrimų srityje ir taip toliau. Tai būtų blogiausias scenarius, tikiuosi, kad to išvengsime. Komentarą trimis klausimais dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Žinau, kad yra pateiktų pakeitimų, įskaitant mano frakcijos narių pakeitimus, pakeisti formuluotės, kurios pateiktos surė pranešime dėl bendros žemės ūkio politikos. Aš manau, kad reikia laikytis e, ankstesnių e, e, pranešimų su Lavija, kalbėjomės apie tai, reikia laikytis ankstesnių nuomonių ir laikytis surė pranešimo formuluotės, nes kitaip atsidursime prastoje padėtėje. Antra, kadangi aš esu pranešėjęs dėl Connecting Europe priemonės, aštuntas kompromisas yra šiek tiek prieštaringas pagal nuomonę, kurią patvirtiname biudžeto komitete. Aš suprantu priežastis šiam pakeitimui. Čia sakoma, kad bent jau pirmaisiais metais reikėtų uh, gerbti nacionalinės kvotas. Noriu priminti, kad mes norime pasiekti europinės papildomos vertės ir atsitolinti nuo nacionalinių sumų. Tačiau aš suprantu kompromiso priežastis, aš sprendęs jį priimti, tačiau prašau neiti dar toliau, nes kitaip mes prarasime Connecting Europe priemonės esmę. Ši formuluotė galbūt ir tinka, bet nieko daugiau. Ir pagaliau dėl pagrindinės problemos, dėl eurozonos biudžeto ir panašiai aš manau, svarbu laikytis principų. Laikytis mano pakeitimo 165-ojo, Kalfino 15-ojo pakeitimo, nes kol kas mes tikrai neturime priežasčių nutolti nuo principinės pozicijos dėl bendro biudžeto ir e, pagarbos sutartims. Žinau, kad šią diskusiją reikia atidžiai sekti, tačiau bijau, kad jeigu priimsime kažką kitą, Tai bus drastiškas žingsnis dviejų greičių Europos link. Reikia e, analizuoti, ką sako ponas Kameronas. Akivaizdu, kad jis turi pozityvių paaiškinimų norams, kad e, tam, kad eurozonos šalis galėtų remti vieną kitą. Tačiau jis taip pat e, nori, kad Junktinė karalystė ir mažiau pinigų mokėtų biudžetą. Ir jeigu eisime tuo keliu, mes susidursime su didelėmis problemomis. Žinoma, turime sekti, kas čia vyksta. Aš žinau, kad procesas labai greitas. Galbūt galėtume koordinuoti savo pozicijas, sukoordinuoti pozicijas iki paskutinio termino prieš plenarinę sesiją, kad įstikytume, ar yra kažkokių naujų žinių, galbūt surenkti koordinatorių pranešimą, e, susitikimą ir pasidalyti paskutinę informaciją ir apsispręsti, kaip balsuoti plenarinėje sesijoje. Tačiau kol kas niekas manęs neįtikina, kad reikia kažką kitą daryti, o ne laikytis e, sutartų pakeitimų. Ačiū, e, Joranai, ponas Klūtė. Ja, danke. Ačiū, pirmininkė. Pradėsiu nuo kritikos E, mūsų frakcija, karių vieningų frakcija nebuvo pakviesta diskutuoti apie kompromisus. E, būtų malonu, jei kitą kartą mus pakviestų, nes paprastai kiti komitetai mus kviečia į tokias darybas. Kalbant apie turinį, daugam pritariu, ypač kalbant apie Europos parlamento teises. Mūsų frakcija pritarė išsakytams mintims. Tai buvo pabrėžta ir e, kontaktinėje darbo grupėje. Kalbant apie finansinių sandarių mokesčius, pranešime šis mokestis yra minimas. O aš manau, kad reikalinga būtų griežtesnė formuluoti. Ekon komitete e, buvo labai plačiai apie tai diskutuota ir e, buvo parengtas plataus pritarimo sulaukęs e, pakeitimas dėl finansinių sandarių mokesčio. Manau, kad šiame pranešime turėtume labai aiškiai e, formuluoti tam tikras nuostatas. Paminima yra, tačiau e, pati linija yra nepakankamai aiški. Turėtume atsižvelgti į tiesiog rinkos dėsnius ir dėl tam tikrų ekonominių sumetimų reikėtų paremti nuo savų išteklių naudojimą ir manau, kad čia reikalinga tikslesnė formuluoti. Yeah. Sidonija. Ačiū, Sidonija. Noriu prisijungti prie tų, kurie padėkoja pranešėjams ir padėjėjams, rengiant kompromisus, kurie, mano nuomonė, atspindi mūsų diskusijas praeitie ir yra geras pagrindas balsavimui rytoj. Norėčiau pateikti komentarų trim klausimais dėl kompromisų, dėl pakeitimų, kurių nėra kompromisuose ir kuriuos vis dar verta svarstyti. Ir trečia, norėčiau pakomentuoti galimo eurozonos biudžeto sukūrimo klausimą dėl kompromisų. Pakartosiu, jie yra labai pamatuoti, teisingi, visapimantis. Jeigu kalbėsiu apie tos, kurie man kyla šiek tiek problema, tai, problemų, tai matyt bus tik tai išimtis. Pagrindinis klausimas yra susijęs su klimato politika. Ypač turint galvoje šeštąjį kompromisinį pakeitimą, kur man sunku pritarti pritarti vienam teiginiui šiame pakeitime dėl kovos su klimato kaita siekiant, kad su klimato kaita išlaidos susijusios sudarytų bent 20 procentų. Čia man sunku pritarti tokiam skaičiui. Gali būti, kad aš kažko nesupratau, dėl ko esame sutarę anksčiau, bet aš nemanau. Mes nesame sutarę dėl tokio griežto teiginio, kiek žinau. Tačiau dėl to galima pasiaiškinti dar. Toliau. Toliau viskas man tinka. 11 kompromisinis pakeitimas turiu principinę abejonę dėl bendrosios žemės ūkio politikos dviejų elementų - tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros lėšų painiojimo. Sudėtinga jas sulėti, sujungti viename teiginyje. Todėl galbūt reikėtų šiek tiek pakeisti šį kompromisinį pakeitimą ar balsuoti dalimis. Tačiau pats pakeitimas yra būtinas Tačiau tiesioginės išmokos ir kaimo plėtra nėra visiškai tas pats šiame kontekste. Dar viena pastaba dėl kompromisų. Gal tuo ir baigsiu. Dabar atskiri pakeitimai. Aš pati, bet ir ne tik aš pateikėme pakeitimų dėl su augimu susijusios biudžeto dimensijos, e, dėl kurių pastaruoju metu buvo daug prieštaravimų. Pateikta daug argumentų dėl e, to, ar e, Europos biudžetas yra nukreiptas investicijas į augimą, į užimtumą. Aš manau, kad taip. Todėl norėčiau, kad pranešėjai pasvarstytų tuos pakeitimus, kurie pabrėžia būtent šią dimensiją ir šį Europos biudžeto vaidmenį, siekiant skurti impulsus ekonomikos augimui ir užimtumui. Ir e, paskutinis dalykas - eurozonos biudžetas. Negalime ignoruoti kad to, kad kažkas vyksta. Tuo pat metu mes nesame gavę pakankamai informacijos, mes nesame įtraukti kaip parlamentas į vykstančius pasirengimus, kuriant, jeigu galima taip sakyti, eurozonos biudžetą, taigi yra daugiau klausimų negu mes turime atsakymų. Mano svarbiausias klausimas, kaip mes, kaip parlamentas, dalyvausime kokiame nors eurozonos kūrimo procese, tai man visiškai neaišku ir kelia nerima, kad mes esame tik tai stebėtojai ir laikraščių skaitytojai. Tai erzina, nebent aš klystu ir kažkas e, parlamente iš tikrųjų dalyvauja šiame procese. Antra, mano nuomonė, mažiausiai, ką turėtume padaryti, tai pareikalauti, kad parlamentas būtų įtrauktas į procesą. Aš pritariu kolegų nerimui, kuris yra susijęs su tuo, kad nėra komisijos pozicijos paaiškinimo, turime pareikalauti e, komisiją pasisakyti ar suformuoti savo poziciją. Ir pagaliau šiuo metu susilaikyčiau nuo mūsų pozicijos formulavimo dėl eurozonos biudžeto, nes tam reikia kur kas daugiau darbo nuveikti šiame parlamente. Nerealistiška, kad pranešime, kurį rengė kolegos Bioger Kalfinas, galėtume suformuoti savo poziciją dėl eurozonos biudžeto. biudžeto. Tai nėra šio pranešimo tikslas ir čia reikia daugiau dar darbo įdėti. Apskritai, manau, kad pranešime turime laikytis, e, pateikti aišku signalą tarybos, tarybai lapkričio mėnesiui. O dėl eurozonos biudžeto turime imtis visų žingsnių, kad mes dalyvautume šiame procese. Ačiū Sidonija. E, Senioras Naranjo. Presidente, eh, procuraré consumir eh, poco tiempo porque. Ačiū pirmininkė. Per daug ilgai nekalbėsiu, nes jau daug kas buvo išsakyta ir daugeliu pastabų aš pritariu. Taip pat pritariu tam, ką sakė ponas Biogė dėl iniciatyvų, kurios dabar atsiranda tiek dėl Europos biudžeto tiek dėl finansinių sandorių mokesčio. Tai tik tai rodo, kad kalbant apie ekonominę finansinę krizę, mes esame atsidūrę tikrai papajingui padėti. Dėkoju taip pat pranešėjams, nes jie nuveikė didžiulį darbą. Na, o dėl kompromisų visada labai sunku parengti kompromisus, todėl prašyčiau pranešėjų apsvarstyti dešimtą kompromisą 21 pastraipai. Pirminė formuluotė buvo should be maintained at least at the level of 2013. Ir yra įrašomas papildomas sakinys kuris, man atrodo, ne visai atitinka bendrą pranešimo dvasę, nes yra kalbama apie teisėkuros tam tikrus dalykus, o tai sukeltų diskusijos, kurios netitiktų šio pranešimo turinio. Taip pat yra kalbama ir apie tam tikrus regionus, tam tikras sritis sritis, kuriuose taryba siūlo mažinti biudžetą ir tokios formuluotės, man atrodo, silpnina tekstą. O mums reikia, kad būtų kiek galima stipresnis, tvirtesnis šis pranešimas. Taigi prašyčiau kolegų tai apsvarstyti. Pranešėjai tikrai puikus, ir norėčiau, kad jie dar tai apsvarstytų. Man atrodo, kad 21 pastraipos ankstesnė formuluotė buvo daug geresnė. Dėkoju. Žodis poniniecki. Ačiū. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjus parengus gerą dokumentą. Jie laikosi labai ryštingos pozicijos, ėmėsi šios iniciatyvos. Kompromisas, kurį jie parengė, e, išdėsto labai aiškę mintį e, Bulgarijos bei Pabaltijo šalių ūkininkams. E, ir sakoma, kad jie turėtų tikti tuos pačius reikalavimus kaip ir kiti dėl maisto saugos, pavyzdžiui, jie turi laikytis visų keliamų reikalavimų. Vienodų sąlygų kaip ir kiti. Tad e, akivaizdu, kad būtų normalu reikalauti, kad ir kompensacijos jiem būtų tokios pat kaip kitiem. Ačiū ponas Gudmanis. Ačiū. Tik norėjau e, pritarti pranešėjams dėl dviejų kompromisų 21 pastraipai. Tai yra 10 kompromisas ir 11 kompromisui pritariu. Tikrai padaryta viskas, kas tik įmanoma ir aš asmeniškai pritariu šiem dviem kompromisam, net jei ir mano pasiūlymas nepilnai yra įtrauktas į tuos kompromisus, bet tai yra labai puikiai pozicija, remiantis kurią galime balsuoti rytoj. Ačiū. Dėkoju kolegai Giovanni Lavija. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti pranešėjams, nuveikus puikų darbą. Norėčiau pakalbėti apie 11 pakeitimą dėl BŽUP. Aš taip pat esu pats pateikęs kelis pakeitimus, kurie gal eina šiek tiek toliau nei dabartinis siūlomas kompromisas, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų. Yra keli pakeitimai, kuriuose kalbama apie naują daugiametę finansinę perspektyvą. Ir sakoma ne tik išaldyti sumas mažesnės nei 2013, bet yra minimos lubos ankstesnių DFP. Ir norėčiau tai akcentuoti, reikėtų nepamiršti, koks yra skirtumas šiemet tarp išlaidų lubų ir biudžeto, yra tam tikra marža. Ir tas, tas skirtumas yra gan didelis. Tad prašyčiau kolegų to nepamiršti ir socialistų tam tikri pakeitimai irgi yra pateikti šiai pastraipai ir prašyčiau tiesiog ten aiškiau kalbėti apie tuos atskaitinius metus. E, taip pat aiškiau daryti nuorodą į pirmą ir antrą ramstį, nes yra tokia nuoroda daroma, tačiau e, šie du dalykai kai kuriuose šalise yra susijęti, bet ne visuose. Pirmas ramstis yra esmė, turinys, o antrasis yra papildomos nuostatos ir manau, kad reikėtų šiuos du ramšius apjungti. Toliau dar trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su skirtumais tarp valstybių narių, tarp regionų ir tarp ūkininkų. Komisija savo pasiūlyme, kaip visi pamenate, sakė, kad reikia mažinti skirtumus tarp valstybių narių trešdalių. Ir Žemės ūkio komitete apie tai buvo daug kalbėti, kalbėta ir buvo minimas tas sumažinimas. Na, o kompromise yra sakoma panaikinti spragą, to close the gap. Man atrodo, kad renkantis formuluotės reikėtų pasižiūrėti į komisijos tekstą, į Žemės ūkio komiteto tekstą diskusijas ir pasirinkti tas formuluotės, kurios naudojamos ten. Reikėtų sakyti reduce the gap, o ne close the gap. Puiku, ačiū už pasiūlymą. Pone Greslė. Labai ačiū. Noriu pasakyti, kad tik šiol mūsų balsas rengiant daugiametės finansinės programos pranešimą būdavo labai aiškus. Ir dabar, kai pasigirdo um, gandų dėl eurozonos biudžeto, tai mūsų pozicija turi būti labai aiški. Kas yra tas atskiras eurozonos biudžetas? Ar yra, tai yra daugiametinė finansinė programa 2? kaip tai apsratai yra įmanoma, nes e, dabar taip išeina, kaip e, anksčiau karaliai monarchijose skirdavo savo tam tikras e, sumas. Taip dabar staiga be bendro prieimimo procedūros bus numatytas atskiras biudžetas. Aš manau, kad ši idėja yra prasta idėja, kuri um, niekur neveda. Manau, kad e, Europos e, sąjunga visada sugebėjo e, iš, iš, išbristi iš visų situacijų. Dabar didžiausia problema yra taryba. Todėl Europos parlamentas turi visomis savo galėmis gintis prieš tokios, tokios pasiūlymus. Merci, Ačiū, Dominik Rikė. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū pranešėjams už kokybišką darbą. Taip pat už tai, kad atsižvelgia ir mūsų pasiūlymus ir visada buvo atvirai nusiteikę mūsų pasiūlymo atžvilgių. Nenoriu prisijungti prie socialistų, tačiau vis dėlto noriu sureaguoti tai, ką sakė Jutta Haug ir kiti, ponia Giorins, irgi dėl uh, tų kompromisų. 10 milijardų sanglaudos fonde dėl Connect Europe e, priem, skirtų Connect Europe priemoniai. E, žinau, kad vyksta diskusijos ir bendradarbiavimas šiais klausimais tarp įvairių komitetų, e, tarp sanglaudos šalių. Pritarčiau tam, kas buvo sakyta, pasirinkta maksimali tokia formuluotė, tai yra daugiausiai, ko mes galime tikėtis. Ir man kelia nerima tas tekstas. Reikėtų elgtis atsalgiau. Nepamirškime, kad tekstas yra itin svarbus. Ir taip pat turiu pasakyti, kad pritariu Jutos pastaboms dėl 21 pastraipos pakeitimų. Taip, panašu, kad e, mūsų darbas yra nubrauktas, jis yra kvestionuojamas. Kalbant apie biudžetą, taip, reikia žiūrėti, ar galim koordinuoti veiksmus, ar galim koncentruotis į kažką, turime elgtis atsargiai ir taip toliau, bet gal reikėtų persvarstyti pakeitimus. Aš pats esu pateikęs porą pakeitimų. Tad e, ar kai kurios e, vyriausybinės agentūros, kurios nenori europinės integracijos, nebando kištis į mūsų sprendimus ir nenori e, atimti iš mūsų tam tikrų priemonių, kuriomis mes galėtumėm šiek tiek koreguoti procesą. Taigi 21 pakeitimas man nepatinka ir aš jam priešinsiuos. Toliau biudžetas eurozonai. Iš esmės, na, laikas tiksi. Vieną dieną įsteigiama bendra rinka, paskui ES ir visi žinojame, kad bus sukurta ir bendra valiuta. Ir kai tai buvo padaryta, kai kurios valstybės nebuvo į tai trauktas, buvo tokių valstybių, kurios ne, neturi tos bendros valiutos. Ir aišku, natūralu, kad atsiranda um, tam tikri pranašumai būnant eurozonoje ir dabar jau kalbam apie bankų sąjungą, fiskalinę sąjungą ir taip toliau, visa tai yra tas pats paketas. Ir aš pritarčiau Ingeborgos pastaboms, kad realybėje svarbiausia yra ne tai, kaip eurozonos biudžetas būtų valdomas, bet svarbiausia Svarbiausia yra, ką daryti su skolom ir kaip bus su tom valstybėm, kurios neprisijungia prie proceso ir ar jų bus prašoma mažiau prisidėti į tą biudžetą ar ne. Jeigu valstybės narės nuspręs pasirinkti opt-out opciją, jos palaipsniui tols nuo Europos, jų indėlis vis mažės, reikėtų atsargiai elgtis su tokiais valstybių narių prašymais, kai jos prašo sumažinti sumas, kurias jos turi įmokėti į biudžetą. Tai yra labai pavojingas kelias. Dėkoju kolegos. Labai įdomi, turtinga, turininga diskusija. Panašu, kad iš visų pusių apsvarstėme šį pranešimą, bet visi gyrė e, ir aš prisijungsiu prie pagirų pranešėjams. Jie puikiai padirbėjo, dirbo kaip gera komanda ir atsižvelgiai visų nuomonės. Aš pats kelias pastabas norėčiau užsakyti. Norėčiau priminti jom laiko grafiką, tikrai na, nelabai daug laiko numatyta. Balsuosime dėl šio pranešimo. Rytoj kai kurie sakė, kad dėl kompromisų reikėtų dar šitą išspręsti, aš tam pritariu. Kita savaitė, kai jau būsime balsavę dėl daugiametės finansinės perspektyvos, tuomet biudžeto komiteto delegacija pranešė ir aš e, vyksime į Luksemburgą į sustikimą su bendrų reikalų e, ministrais. Dalyvausime e, ministrų tarybos posėdėje. Tai nebus vien tik sustikimas su Kipru, kaip pirmininkaujančia šalimi, sustiksime su visais ministrais. Ir dalyvausime su jais pusryčiuose kurių tema bus daugiametė finansinė perspektyva. Taigi mūsų balsavimas ir jo rezultatas yra labai svarbus. Aišku, plenarinė nebus tam pritarusi, tačiau visi žino, kad e, Europos parlamente tokiu svarbiu klausimu biudžeto komiteto balsavimo rezultatas yra taip pat labai svarus. Kita mano pastaba būtų tokia. turėtumėm pasidžiaugti savo politinę sėkmę šiuose diskusijose ir tuo, kad mums pavyko įtraukti e, savų išteklių klausimą. Mums pavyko pakeisti šiek tiek tvarką, ypač dėl įrodinėjimo naštos. Ir priminsiu, kad mes buvome pirmasis komitetas, kuris pasakė, kad nebegalima tęsti tokios praktikos, kokia yra negalime ir toliau e, veikti pagal Lisabonos tam tikras nuostatas, nes tai yra per daug didelis suvaržymas biudžetui, biudžetui, kuris finansuojamas iš nacionalinių indėlių. Tai buvo labai aktualu prieš krizę ir dar aktualiau yra dabar. Taigi mes pradėjome tą darbą, nagrinėjant savųjų išteklių klausimą, Nors pradžioje daug kas labai skeptiškai vertino tokį mūsų pasiūlymą. Ir prisimenu 2011 vasarą, kai komisaras Levandovski komisijos vardu pradėjo analizuoti mūsų darbą, mūsų pasiūlymus. Tai tikrai tuomet nepagarbiai netgi buvo vertinamas mūsų pasiūlymas, jį kreivai žiūrėjo įvairių šalių finansų ministrai, tačiau dabar tas pasiūlymas jau vertinamas visiškai kitaip, jis yra vertinamas rimtai ir visi supranta, kad tai yra geras pasiūlymas, kad savieji ištekliai yra labai aktualus elementas, aišku, nuomonės vis dar skiriasi tam tikrais aspektais, bet, kaip jau sakiau, nu, mums pavyko pakeisti sistemą. Ir dabar jau dauguma pritarė mūsų pasiūlytai pozicijai ir mūsų ryštingumo 2011-aisiais dėka dabar jau komisija irgi yra pateikusi naujus pasiūlymus dėl PVM, dėl uh, finansinių sandorių mokesčio ir tai aiškiai parodo ir iliustruoja, kad parlamentas gali primiktinai raginti, kelti tam tikrus klausimus ir kad mums gali pavykti tai padaryti. Kalbant apie finansinių sandorių mokestį, iš pradžių buvo daug neiškumo, buvo metal pozicija ir kita vertus buvo šiemetos pozicija. Šiemeta siūlo tą sandorių mokestį, kuris nebūtų siejamas su biudžetu, tačiau Levandovskis nori, kad tas mokestis būtų papildomas e, savųjų išteklių šaltinis. Ir taip pat turiu pasakyti, kad e, nuo vakar tikrai pasidarė akivaizdu, kad mums reikia sustiprinto bendradarbiavimo. Dar vienas mūsų sėkmės pavyzdys yra tas, kad iš pradžių, kai buvo pateiktas finansinių sandorių mokesčio pasiūlymas, daug kas tiesiog kreivai šipsojosi, skeptiškai vertino šį pasiūlymą, sostinėse buvo sakoma, kad vis tiek nepatvirtinsit, nes jums reikia vienbalsiškai nubalsuoti, Luksemburgas, Švedija sakė, kad jie apskritai niekada nepritars tokiam pasiūlymui, kad ta idėja mirė dar negimus, tačiau dabar vėlgi matom, kad situacija pasikeitė, kad e, teisinė prasme jau yra įmanoma ir politinė prasme taip pat įmanoma susitarti dėl šio klausimo ir kad tikrai įmanoma uh, lėšas gautas iš tokių finansinių sandorių skirti biudžetui ir tai leistų valstybėm narėm mažiau įmokėti į ES biudžetą. Kiek žinau, po vakar diskusijų jau 11 yra valstybių, kurios pasirašys šią iniciatyvą, pritar šią iniciatyvai ir komisija pagal sutarties nuostatas dabar privalės teikti savo pasiūlymą dėl teisinio dokumento tokiam sustiprintam bendradarbiavimui. Kaip žinote, tarybui reikės surinkti kvalifikuotą balsų daugumą, kad e, būtų uždegta žalia šviesa tokiam pasiūlymui. Junktinė karalystė jau pasakė, kad nedalyvaus šio iniciatyvai, tačiau tuo pat metu jie nekels ir jokių kliučių, nekurs kliučių tokiai iniciatyvai. Vis dėlto dar išlieka daug neaiškumų dėl išteklių naudojimo, dėl tų lėšų, kurios bus surinktos iš šio mokesčio naudojimo. Ir valstybės susiskaldžiusios į keturias grupės. Viena grupė, kurie iš vis nenori su tuo nieko bendro turėti, nenori bendradarbiavimo. Taip pat kita grupė yra šalis, kurios domisi uh, tokio mokesčio sukūrimu ir įvedimu, tačiau tik tai tol, kol surinktos lėšos bus gražinamos į jų pačių biudžetą. Kitagi šalių grupė laikosi panašios pozicijos į parlamentą ir nori, kad šis finansinių sandorių mokestis būtų naudojamas finansuoti bent jau iš dalies finansuoti Europos biudžetą. Ir yra dar viena grupė šalių, kurios kurios nebejotinai pasisakytų už tai, kad visos pajamos surinktos iš šio mokesčio būtų naudojamos eurozonos biudžeto finansavimui. Kol kas nėra jok, tokio oficialaus pareiškimo, tačiau už uždarų durų tikrai taip yra kalbama, kad lėšos turėtų būti skirtos uh, stabilumo, pavyzdžiui, mechanizmui. Egzistuoja šios keturios valstybių narių grupės, keturios skirtingos pozicijos, bet, na, gera žinia mums yra ta, kad apskritai ši iniciatyva, šis mokestis yra aptarinėjamas, kad vyksta judėjimas ir galim tikėtis kažkokiu pokyčiu. Galime tikėtis, kad bus kažkoks politinis susitarimas ir kad e, skirtai bus kalbama apie išteklių reformą. Ir paskutinė pastaba apie eurozonos šalių biudžetą. Šią mintį pirmą kartą viešai, ši mintis pirmą kartą viešai buvo iškelta dokumente raštu, tai buvo paminėta dviejose eilutėse ir pirmininkas Van Rumpoj tai padarė. Tuomet daug kas sakė, kad kaip tokia mintis gali kilti neįtraukus parlamento į pirminės diskusijas, kaip tai galėjo atsitikti, tačiau mes negalime sustabdyti valstybių narių arba pirmininko Van Rumpoj, negalime uždrausti jiem teikti pasiūlymus arba generuoti tokias mintis. Ir tai yra būtent tokio atvejo pavyzdys ir yra bandoma nukreipti Europos politiką tam tikrą kryptimi, tačiau gautinis sprendimas, tiksliau pasiūlymai pirminiai tos mintys e, ateina iš tarybos ir dėl to kyla problemų parlamentui. Mes tiesiog esame nustumiami į šoną kaip tam pasipriešinti, kaip stiprinti, užtikrinti didesnę mūsų politinę įtaką. Juk mes priimam tuos tikruosius politinius sprendimus, to nedaro taryba. Mes turime dirbti kartu su konstituciniu reikalų komitetu, su pirmininku sueiga e, ir visą tai susiję ne tik su biudžeto klausimais, bet su kitais klausimais taip pat, pavyzdžiui, diskusijos dėl bankų sąjungos. Tose diskusijose taip pat mūsų vaidmuo nėra toks jau ryškus, kaip mes norėtumėm, kaip mum įtakoti tas diskusijas. Ir ši mintis negimė tiesiog taip spontaniškai pono Van Rompoj galvoje. Ties šio klausimu dirbo ir daugiau šalių ir yra netgi kelios šalis, kurios jau renka konkrečius duomenis, gali pateikti skaičius. Vienai par kitaip, kad ir kokios nuomonės jūs laikotės šiuo klausimu, aš asmeniškai, pavyzdžiui, nesu prieš, iš esmės nesu prieš. Tačiau šio klausimo iškelimas dabar yra labai netinkamas, laikas yra tiesiog tragiškai netinkamas. Juk mes tuoj, visai tuoj pradėsime diskusijas dėl to senovinio tradicinio biudžeto 2014-2020 metams. Tai bus tos tradicinės senovinio uh, metodo diskusijos ir uh, jos tikrai bus sudėtingos, intensyvios ir to naujo klausimo įtraukimas arba kėlimas viešumon tik tai dar viską apsunkina. Taigi pranešėjai irgi apie tai kalba, klausia, kaip tas eurozonos biudžetas bus finansuojamas. Ir man tikrai neramina kai kurių šalių vadovų pasisakymai, kurie jie prašo mažinti ES biudžetą šimtų milijonų e, lyginant su komisijos projektu. Taip pat jie nori išaldyti savo nacionalinį įnašą, bet pasisako už naujo eurozonos biudžeto kūrimą, kuriam reikėtų kiekvienais metais kelių milijardų. Aš nesuprantu, kaip tokios mintis, tokie pasisakymai apskritai gali būti suderinami tarpusavyje ar bus didinami valstybių narių įnašai į biudžetą ar ne. Nes tos šalis, kurios siūlo didinti biudžetą, tuo pat metu reikalauja mažinti savo šalių įnašai tą biudžetą. Tad aš visiškai nesuprantu, kaip tai yra suderinama. Paaiškinkit man. Taigi egzistuoja daug neiškumo dėl to naujo biudžeto finansavimo. Ir taip pat neaišku, kam tas biudžetas bus panaudotas, kam jo reikia žiniasklaidoje rašoma, kad tas biudžetas padės tom šalim, kurios gauna paramą iš Europinių fondų, iš stabilizavimo priemonės, gelbėjamos šalis, e, tos šalis e, turės, taip, turės aukotis ir reikės jom duoti daugiau pinigų, tačiau man atrodo, kad taip yra iš naujo tiesiog išrandamas tas sanglaudos fondas, socialinis fondas ir, ir taip toliau. Taigi kaip atrodys tie du biudžetai, kurie persidengs sanglauda 27 valstybėm narėm plus sanglauda eurozonos valstybėm, ką tai reiškia, kaip tai atrodys. O kaipgi bus su tom šalim, kuriuom teikiame pagalbą, kurios nėra eurozonos narės. Ir tas eurozonos biudžetas jom nebus naudingas, jos negalės jo pasinaudoti kaip pagalba, pavyzdžiui, Latvija, Vengrija, Rumunija. Taip pat yra daug neiškumų dėl laiko terminų ir grafiko keliama idėja, kad eurozonos biudžetas gali būti gyvenimas šiais metais arba 13 metais, tačiau gali būti ir 2014, tada, kada prasidės ir naujoji daugiametė finansinė perspektyva, kaip visa tai dėrės tarpusavyje. Taip pat yra dar daug neiškumų dėl teisinio pagrindo. Ar tai bus daroma per sustiprinto bendradarbiavimo principą pagal Lisabono sutartį, ar procesų reikės naujos sutarties ir naujų nuostatų klausimų, kaip matote, tikrai yra daug, neiškumų daug ir mano pasiūlymas būtų toks. Pranešėjai beje irgi turbūt laikos tokios pozicijos, kad mums būtų naudingiau e, nesakyti dabar iškart ne. Bet mes turėtumėm tvirtai laikyti savo pozicijos, išsakyti savo poziciją, tai yra, kad Parlamentas kol kas neteiks savo nuomonės dėl šio klausimo, jei nebus daugiau informacijos apie finansavimo metodus, apie esmę, apie turinį, apie teisinį pagrindą šio eurozonos biudžeto, jeigu jau toks bus ir taip toliau. Tokia būtų mano rekomendacija ir beje, tai išsakyti turime dar prieš tarybos susitikimą spalio mėnesį. Nes jei taip jau atsitiktų, kad spalio mėnesį taryboje būtų pasiekta pažangos, tai tuomet mes vėl atsidurtumėm toj nepalankioj padėtyj. Taigi taip, yra tam tikrų klausimų, tam tikrų abejonių. Galime visą tai aiškiai dabar ir išsakyti. Tad siūlyčiau nepamiršti, kad šiame pranešime yra tam tikros nuostatos, pakeitimos yra nuostatos ir iki rytojaus turėtumėm pasvarstyti, ar pakanka dabartinių formuluočių, ar reikėtų jas šiek tiek keisti, sustiprinti. Kągi, aš savo pasisakymą išnaudoju visą likusį laiką ir gal tuo ir baigime Grįšime ir tęsime darbą trečią valandą, tuomet galėsime užbaigti diskusijas. Bet jei pranešėjai norėtų reaguoti tai, kas buvo pasakyta, tai jie turės tai padaryti po pertraukos, o po to balsuosime. Posėdis baigtas.